išreikšti savo užuojautą ir tikiuosi, kad parlamentas man pritars e, šio miesto ir aplinkinių miestų gyventojams. Taip, mes labai atidžiai išklausėme jūsų e, žodžius ir taip pat reiškiame savo solidarumą dėl šios nelaimės, solidarumo aukoms dėl nelaimės įvykusios Kalabrijoje. Aš kalbu viso parlamento vardu, sakydamas, kad parlamentas jums ir regiono žmonėms reiškia užuojotą ir solidarumą. Perinama prie darbo tvarkės ir pirmasis klausimas yra e, reformos ir vystimasis Moldovos Respublikoje. Suteiksiu pirmam žodį komisijos nariui ponui Fiuliai. Prašom. Labas rytas, ponas pirmininkė, gerbėmiai nariai. Jeigu žiūrėsime į Moldovos es santykius, tai mano nuomonė galime pasakyti, kad mes pasiekėme labai daug per rekordiškai trumpą laiką. Tačiau šalies viduje tebėra labai daug problemų. E, rugsėjo 5 e, turėjo vykti referendumas, jos, jo tikslas išspręsti problemas, kurios leistų ring, išrinkti prezidentą, tačiau referendumas nepavyko. nepavyko. Klausimas, ar referendumas atitiks demokratijos standartus, taip pat buvo labai svarbus. Uh, Tarptautiniai stebėtojai patvirtino, kad šis referendumas e, atitiko demokratijos standartus ir tai buvo labai geras e, žingsnis. 20, rugsėjo 28-osios rinkimai taip pat e, parodo, kad šalis žengė demokratijos keliu ir mes tokį signalą visoms suinteresuotoms pusėms nusiūsime. Uh, Visos politinės jėgos dabar turi e, dirbti kartu, kad išrinktų prezidentą ir paskirtų vyriausybę, kuri gebėtų e, vesti šalį per labai e, esminių reformų laikotarpį. O mes savo ruoštų nuolatos remsime struktūrinės reformas, kurias vykdo Moldovos vyriausybė. Norėčiau paminėti keletą svarbių aspektų. Europos Sąjunga ne tik didžiausia finansinė remėja Moldovos. Kovo mėnesį mums pavyko skirti, sutelkti maždaug 40 donorų, kurie paremė Moldovos reformas. Jie įsipareigojo skirti 1,9 milijardus eurų 10-13 metams, įskaitant mūsų 550 milijonų eurų įsipareigojimą. Per pastarai mėnesį mes laiku sureagavome į konkrečius vyriausybės poreikius. E, teikėme ministrams politinius patarimus, rėmėme demokratijos e, pastangas e, teisėtvarkos srityje, padėjome organizuoti konsultacijas per rinkimų kampaniją, taip pat padėjome spręsti problemas po praeitos vasaros potvinių ir e, suteikėme daugiau galimybių Moldovos vyno eks, eksportui. Moldovos vyriau, mes dirbame ne tik su Moldovos vyriausybė, bet ir su tais, kurie e, dalyvauja procesuose skirtuose Padnestrės regionui. Kitais metais pradėsime įgyvendinti išsame institucinio kūrimo programą Moldovoje pagal rytų partnerystę. Ši programa uh, padės Moldovai pasirenkti ir įgyvendinti asociacijos sutartį, e, dėl kurios dabar deramės. Naujausias e, darybų raundas vyko spalio 13-14. Jis pademonstravo dar kartą, kad darybos e, vyksta gana sparčiai. Mūsų pagalba taip pat pasireiškia kaip tiesioginiai pervedimai į Moldovos biudžetą. 2009 metais e, paskutinį ketvirtį 30 milijonų eurų buvo skirta ir papildomi 15 milijonų dar bus greitai skirti. Iš šios sumos maždaug 8,5 milijono eurų buvo tiesiai skirti padėti vargingiausiai gyvenantiems žmonėms, o Dabar prezidentas Buzekas yra pasirašęs teisėkuros atitinkamą sprendimą ir mes tikimės greitai skirti 40 milijonų eurų kaip pirmoje išmoka pagal makro, makrofinansinę pagalbą. Ta pačia dvasia vadovaudamiesi mes e, palaikysime ir politinius kontaktus, keisimės techniniais ekspertais, Po keleto dienų aš Luksemburgė sutiksiu su ministru pirmininku Filatu. Lapkričio mėnesį e, vyks e, Moldovos ES prekybos pakomitečio posėdis, kur bus išanalizuoti svarbiausi pasiūlymai remiantis dėryboms dėl e, iš plačios laisvos prekybos zonos. Mes taip pat siekime įtraukti Moldovą į dialogą dėl žmogaus teisų, energetikos, deramės e, dėl sutarties, dėl aviacijos paslaugų. Taip pat pradėjome birželį dialogą vizų klausimais. Kita pirmadienį e, aptarsime rezultatus specialios ekspertų misijos, kuri lankėsi Moldovoje rugsėjo mėnesį. Tai tiek, ponas pirmininkė. Dėkuoju. Pane komisarė, pereisime prie pasisakančiųjų politinių frakcijų vardu. APP frakcijos vardu pirmiausia pasisakys ponė Makovėjai. Dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Šių diskusijų tikslas aptarti tas reformas, kurias pastaraisiais metais vykdo Moldova. Ir aptarti tą pažangą, kurią pasiekė Moldova judėdama ES narystės link. Moldova ES darbo tvarkėje jau yra keletą metų. Ji stengiasi vykdyti reformas įvairiose srityse, pavyzdžiui, teismų sistemoje, taip pat egzistuoja ir veiksmų planas žmogaus teisės srityje. Rugsėjo mėnesį Moldovos parlamentas ratifikavo Tarptautinio teisingumo teismo statutą. Taip pat derimasi dėl asociacijos susitarimo. Taigi rezultatai neblogi, bet kokios yra garantijos, kad tai tęsis. Moldova pasiekė didesnės pažangos negu kad e, kuri kita rytų partnerystės šalis. Todėl ją reikėtų išskirti ir traktuoti ypatingai. Pasiekta didelė pažanga ir už tai ji turi būti pagirta ir paskatinta. Ta darome vakarų Balkanų šalise, kodėl neturėtume to daryti valdovos atžvilgiu. Kalbant apie vizų supaprastinimą, Moldova visose keturiose srityse yra padariusi pažangos. Todėl raginame, kad komisija parengtų veiksmų planą, kuris įgalintų Moldovai pasinaudoti be vizų režimu. Mums e, reikia sprendimo, kuris užtikrintų stabilumą regione ir Padniestrėje ir turime pripažinti, kad e, Europos e, integracijos procesas prisidėjo prie stabilumo užtikrinimo tame regione. Pažiūrėkite, kaip pasikeitė per pastarosius 20 metų Europos veidas. Reformos vyksta Vakarų Balkanuose, taip pat ir Moldovoje. Dėkoju dabar socialistų frakcijos vardu. Vieną minutę ponui Severin. Uh, yra viena alternatyva tarp uh, Europos integracijos ir uždnieprizacijos įvykiai Moldovoje kol kas negatyviai įtakojami vidaus nestabilumo. Ir problemas Moldovoje susijusios ne su išorės iššūkiais, bet su vidaus politinių jėgų nestabilumu, kuris nedavė e, valdančiai koalicijai įvykdyti proeuropietiškus veiksmus. Ateinantys E, rinkimai turėtų atverti šaliai kelią į Europos integraciją. Mes turime užtikrinti Moldovai europietišką modernizaciją, išvengti konfrontacijos ir susitelkti ties plačios vizijos sukūrimu, e, kuri leistų šaliai pasiekti savo europietiškus tikslus. Gracias, eh, Ačiū, ponė Severinai. Dabar Alde frakcijos vardu, ponas Watson, dvi minutės, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė, prieš 18 mėnesių šios rūmus sukrėtė žiaurūs įvykiai Kišiniove, o po keleto mėnesių galėjome pasveikinti čia mūsų svečių galerijoje ja, e, demokratinių partijų iš Moldovos atstovus. Mes norime palaikyti Moldavijos gyventojų entuzijazmą dėl naujosios ateities ir reikia pasidžiaugti šios šalies padarytą pažangą. Aišku, dar daug ką liko nuveikti, ne tik e, patraukiant atsakomybent tuos, kurie dalyvavo šiuose nepriimtinuose įvykiuose. Kitos mėnesį vyks rinkimai. Nepaisant ekonominės krizės egzistuoja mm, nemaža galimybė, kad šalis baigs savo reformų procesus. Ponas Beikonas, garsusis mąstytojas, pastebėjo, kad viskas tinka pusryčiams, kas tinka vakarieniai. Taigi būtina tęsti reformas ir primti įstatymus, kurie leidžia vykdyti reformas, laikas eina ne mūsų naudai, todėl reikia kuo greičiau imtis veiksmų. Mano frakcija sveikina poną Fiulę ir jo tarnybą už atliktą darbą ir pastangas padėti Moldavijai. Sveikinama Moldavijos gru, draugų grupės sudarimą bei susitikimą e, tarp Europos šalių, kurio tikslas buvo padėti šiai šaliai. ES deda visas pastangas padėti šiai labai skurdžiai gyvenančiai šaliai priartėti prie Europos standartų. Tikiuosi, kad kitą savaitę taryba nagrinėdama vizų režimo klausimą ras būdą pajudėti į priekį, bet kaip vienas iš ES e, teigiamųjų tėvų e, sakė, kad Europos Sąjunga tai ne e, įstatymai, bet jų žmonių dvasia. Todėl raginu Moldavijos gyventojus per kito mėnesio rinkimus parodyti europietišką dvasę balsuojant. Ačiū. Dabar žaliųjų frakcijos vardu ponė Ždanuka. Ačiū ponė pirmininkė, ponė komisarė, mėly kolegos, sveikiname Moldavijos padarytą pažangą. Tikimės, kad artėjantis rinkimai sustiprins šios šalies demokratinės institucijas, užtikrins pagarbą e, teisinė valstybė bei žmogaus teisėms Moldavijos Respublikoje Moldavijos Respublika siekia narystės ES, tačiau ne NATO. Šiaip ar taip visos e, Moldavijos parlamentinės partijos pasisako už europinę integraciją ir europinį kelią. Bet atsižvelgiant į mano gimtinės Latvijos patirtį narys, dėl narystės, aš e, per pokalbius e, su Moldavijos pareigūnus aiškinau, kad negalima siekti tik narystės ir tuo viskas baigsis. Reikia vykdyti e, teisinės, e, teisės sauginės reformas, kovoti su korupcija. Šio šalies visuomenė yra daugia kalbė ir turi įvairialypę kultūrinę patirtį. Taigi situacija sudėtinga. Tikrai nereiktų kurti papildomų skiriamųjų linijų visuomenėje, sakyčiau. E, Birželio 28 dienos, kaip sovietinės okupacijos paskel, dienos paskelbimas sukėlė tikrai nerimą visuomenė ir jos nesutelkė, sakyčiau, priešingų pasiekmių turėjų. Moldavijos Mm, visuomenė įvairialypė. Nemažai iš jų turi dvigubą pilietybę ir todėl vis, piliečių teisės nėra vienodos. Reikia siekti mažinti skirtumus bei užtikrinti bevizį režimą visiems Moldovos Respublikos gyventojams. Dėkoju dabar ECR frakcijos vardu. Pusantros minutės daktaras Tanukas. Niekas nesiginčia, kad Moldovai dar daug reikia uh, padirbėti, kol jį pasieks ES narystė. Tai tikslas, mano frakcija, kurį mano frakcija remia. Uh, kol kas šalyje dar e, klesti nusikalstamumas, e, korupcija ir prekyba e, žmonėmis. Taip pat yra problemų su rusiškai kalbančių uždniestrės regionu. Tačiau Moldova pastaruoju metu daro ženklę pažangą. E, valdančioji koalicija pademonstravo galimybę dirbti drauge, paspartinti Europos integraciją į Europos Sąjungą. E, Europos Sąjunga taip pat turėtų skatinti e, Moldovos vyriausybę toliau tęsti reformas, ypatingai užtikrinant įstatymo viršenybę. Čia buvo paminėtas vizų režimo klausimas, bet aš noriu paminėti taip pat ir Euronest galimybės padėti. Deja, Euronestas išlieka prali, praližuotas e, dėl ginčių, kaip bus jame atstovaujama Baltarusijai. Aš tikiuosi, kad vieną dieną visos tikrai europietiškos šalis - Moldova, Ukraina ir busimoji demokratinė e, Belarusija - taps kandidatėmis į Europos Sąjungą. Dabar pusantos minutės EFD frakcijos vardu ponas Belder. Ačiū, ponė pirmininkė. Šios diskusijos liudyje apie tai, kad e, mums rūpi e, neramumų draskoma Moldova. Mano gimtinė Niderlanduose piliečiai jau ilgus metus vykdo e, tikrai jaudinančias iniciatyvas siekdami padėti Moldavijos jaunimui ir pastangos padėti žmonėms tikrai yra minėtinos. Reikia liūdėti, kad mums rūpi Moldavijos e, ateitis. Prekybinis susitarimas yra nepaprastai svarbus su šia šalimi. E, komisaras pažymėjo, kad egzistuoja pažanga. Taip pat reikia užtikrinti, kad turėtų Moldavija kur parduoti savo gaminamas prekes, ypač vyną, kadangi Rusija dėl politinių priežasčių uždarė savo sienas. Taigi reikia e, padėti Moldovai rasti išeitį iš labai sudėtingos sudėties. Ir paskutinė mintis dėl kanclerės Merkel iniciatyvos dėl Padnestrės. Būtent uh, kad reikia išspręsti panestrės problemą, jeigu norima pagerinti santykius tarp Es ir Rusijos. Kol kas šis klausimas yra įstrikęs, o aš jums linkiu kuo didžiausios sėkmės siekiant priartinti Moldovos Respubliką prie Europos. Ačiū ponui Belderiui. Dabar atskiri kalbėtojai. Pirmiausia, žodis ponui Unguriano, jam skiriamas dvi minutės. Dėkoju. Pirmininkė, komisarė. E, Moldova yra pasiryžus sekti Europos vertybėmis ir standartais. Tai labai veiksminga priemonė ir tai rodo, kad mūsų rytų partneriai siekia e, įgyvendinti įvairias reformas e, ir siekia e, gyventi panašiai kaip vakarų Balkanų valstybės. Taip pat reikia pasakyti, kad Ukrainos institucijų demokratėjimas turėtų padėti Moldovai. Šiame kontekste reikia paminėti, kokią svarbą turės spalio 28 dienos rinkimai. Tai turėtų sustiprinti Moldovos pastangas artėti link ES. Pirmininkė, man atrodo, kad atėjo laikas Moldovai pasiūsti pozityvų signalą ir jos gyventojams. Tūkstančiai uh, Moldovų šeimų kenčia, yra padalytos dėl vizų reikalavimų. Mūsų dialogas su Moldova mums sudaro daug galimybių. Uh, ką nors pakeisti ir tikėkime, kad užsienio reikalų taryba spalio 25 dieną pakvies komisiją parengti veiksmų planą vizų liberalizavimui. Moldova, kuri bus proeuropietiška, bus naudinga mus, mums bus lengviau tvarkyti, prižiūrėti savo rytinę sieną ir taip pat uh, spręsti uh, taikiai įvairius konfliktus, tai prisidės prie mūsų stabilumo. E, dėkoju dabar ponė Jotova. Dėkoju pirmininkė. Moldova šiandieną susiduria su įvairiomis problemomis. Jos susijusios su tuo, kad šalis yra daugia tautė, taip pat yra padnestrės problema. Uh, ir kyla klausimas dėl Moldovos noro įstoti į Europos Sąjungą. Reformos e, šiame kontekste yra labai svarbios, kadangi jos, kaip matome, gali duoti gerų rezultatų. E, Rumunijos ir Bulgarijos piliečių išdavimas Moldavijos gyventojams yra nesprendimas, tai gana rizikinga. Kišiniovo valdžia turėtų E, pasakyti, kad pagalba gaunama iš ES bus skirta visiems piliečiams nepriklausomai nuo taut, jų tautinės kilmės. Tai labai svarbu Bulgarijos mažumai, kuri gyvena gal vargingiausiame šalies regione. Dėkuoju, ponė Jotovai, dabar kolega Busoj. Ačiū pirmininkė. Kaip uh delegacijos ryšiams e, su Moldovos Respublika narys, aš stebiu šios šalies pažangą ir turiu pasakyti, kad ji juda europietišką linkme. E, ypatingai tai matosi pertvarkant teisingumo ir viešojo administravimo sritis. Tačiau, žinoma, dar daug ką reikia nuveikti atliekant reformas. E, džiaugiuosi, kad juda į priekį vizų liberalizavimo dalis. Ir aš norėčiau, kad e, komisija siektų ateityje visiško vizų panaikinimo. Aš tikiuosi, kad e, lapkričio 28 dienos rinkimuose Moldova išlaikys e, atsakingą egzaminą, atsižvelgdama į piliečių valią. Aš raginčiau parlamentą, tarybą ir komisiją ir toliau remti Moldovos Respubliką, skatinti ją ir toliau siekti ambicingų planų įstoti į Europos Sąjungą. Dėkoju ponui Busoj, dabar minutė kolegai Bylan. Ačiū pirmininkė, prieš dešimt dienų turėjau galimybę apsilankyti Moldovoje. kaip e, užsienio reikalų ministerijos delegacijos narys. E, buvome ten labai svarbių laikotarpių, praėjus kelioms savaitėms e, po nesėkmingo referendumo ir likus kelioms savaitėms iki svarbių parlamento rinkimų lapkričio 28-ąją. Būdami Moldovoje pajutome, kad Moldavai smarkiai remia integracijos į ES procesą. Matėme daug pažangos daromas šiame kryptimi. Aš manau, kad sėkmingai kovojama su korupcija, taip yra ekonominių problemų, yra problemų e, susijusių su uždniestrės situacija. Bet kad Moldova galėtų tęsti integracijos procesą, mes turime jai padėti. Todėl aš tikiuosi, kad per artimiausią tarybos posėdį bus nuspręsta dėl vizų liberalizavimo režimo. Dėkuoju, dabar dvi mintis poniai Besesko. Labai ačiū, ponas pirmininkė. Aš norėčiau taip pat padėkoti visiems, kurie surengė šias diskusijas. Mes turime imtis atsakomybės Moldovos Respublikas atžvilgių, ypač dabar, kai artėja rinkimai. E, e, per metus e, Buvo padarytos labai daug, padaryta labai daug pažangos siekiant įgyvendant reformas, institucinė prasme ir ekonominės reformas. E, ir Moldova siekia tapti viena iš lyderių savo regione. Nepamirškime, kad komunistinė vyriausybė buvo ilgą laiką valdžioje, kuri vardė, varžė žodžio laisvę ir kitas laisvės. Reformų procesas turi tęstis Moldovoje, ypač teisingumo ir vidaus reikalų srityje. Mes turime kovoti su korupcija veiksmingai ir užtikrinti, kad teismai būtų nepriklausomi, taip pat, kad e, kalinami žmonės bus kalinami tam padoriomis sąlygomis ir bus e, gerbiamos kitos teisės. Moldova išgyvena labai rimtą politinę krizę, jau pusantrų metų ji tęsiasi. Ir aš tikiuosi, kad 28 lapkričio rinkimai yra labai didelis iššūkis, išbandymas Moldovai. Ir bijau, kad Jeigu rinkimai nepavyks, tai bus ir labai blogas dalykas ES politikai. Mums reikia partnerės, kuri turi bendras vertybės, kaip ir mes vadovaujasi bendromis vertybėmis. Norėčiau dar pasakyti, kad Moldovos piliečių kalba šiuo metu yra ES oficiali kalba, viena iš jų. Tai ir dėl tos priežasties mes turėtume joms, jiems padėti. Ačiū, ponas Vigeninas. Vieną minutę, prašom. Pone komisarė, mėly kolegos, nepaprastai džiaugiuosi, kad EP skyrė dalį savo nepaprastai vertingo laiko Moldovos Respublikai, išties Europos valstybei. Sakyčiau, kad Mm, valdančioji koalicija padarė daug už Europos integraciją bei jos pastangas reiktų atitinkamai įvertinti. Tuo pat metu piliečiai tikisi konkretesnių rezultatų ekonomikoje, socialinėje srityje. Iš čia ir iškyla esminiai rinkiminės kampanijos klausimai. E, rinkimai E, turi nulemti e, proeuropietišką šalies ateitį ir tai turėtų likti neatšaukiama politika. Tikrai negali, kad po rinkimų kar, būtų kartuojamos praeities e, klaidos, todėl raginu visas politinės jėgas, nepaisant rinkimų rezultatų, darykite viską, kas įmanoma, kad šalyje uh, būtų garantuojama e, politinė tvarka ir stabilumas, bei stenkitės dirbti savo piliečių ir visos Europos ateities labui. Ačiū ponoj Vigeninin, e, pono Porebos nematau jo vietoje ir nemanau, kad jis yra posėdžių salėje. Pabandysime e, suteikti jam žodį diskusijų pabaigoje. O dabar dvi minutės kolegai Prėda. Turizmą românesc. Ačiū, ponė pirmininkė. Rumuniškasis imperializmas. Būtent tokius žodžius e, vartoja e, Moldovos komunistai kalbėdami apie Rumunijos susirūpinimą e, situaciją šioje šalyje. Aš kaip Europarlamento narys privalau sureaguoti. Nemanau, kad tokie kaltinimai yra pagristi. Aš manau, jog mes turime labai garsiai ir aiškiai kalbėti, kas ten vyksta. Taigi nemažai e, žmonių turinčių europietišką pasą gyvena Moldavijoje tiek rumūnų, tiek bulgarai. Sakyčiau, visi Moldavijos gyventojai turi turėti vienodas teisės, ypač politinės. Atidžiai sekame e, padėti Kišiniove, regime, kad ten vykdomos akcijos ne visuomet yra sąžiningos, yra e, įvairiausių siekių integruoti su Europa, su Rusija, bet pa, ne, pavadinimas yra svarbiausia. Svarbiausia pažiūrėti, kas iš tiesų yra daroma. Manyčiau, kad komisaras ponia Makoviai turėtų tą pabrėžti. Akivaizdu, kad suartėjimo su ES procesas yra labai svari rinkiminės kampanijos dalis. Priminsiu, kad kito mėnesio pabaigoje vyks rinkimai bei skiriamas ypatingas dėmesys potencialiai narystiai Europos Sąjungoje. Tačiau komunistai nenori europinės integracijos. Dar prieš metus komunistai pasakė, ko jie nori. Balandžio mėnesį vyko įvairiausios demonstracijos, kuriuose aiškiai pareikšti komunistų norai. Aš e, tikiuosi, kad mes e, suvokiame, ko, kas iš tikrųjų ką palaiko šioje šalyje. Ačiū. Dėkuoju ponui Predai, ponas Siviets. Iš tikrųjų, geras klausimas, kodėl tiek daug dėmesio skiriame tokiai mažai šaliai kaip Moldova, kuri yra netoli nuo Jodosios jūros, bet neturi prie jos prieigos. Galbūt todėl, kad tai maža valstybė, kurioje susiduria du pasauliai. Vienas, kuris išeina ir kurį simbolizuoja Sovietų sąjunga Ir e, be to, ta šalis yra e, perskelta per pusę tam tikrų išorės jėgų. Ir todėl labai aiškiai turime pasakyti, kad ji e, maža šalis, kurioje gyvena drąsų žmonės ir siekia Europos integracijos, turi būti paremta. tie e, milijonai skiriami Moldovai tikrai nėra labai didelės pinigų sumos, bet tinkamai panaudoti gali atnešti gerų rezultatų. E, aš linkiu visiems, kurie kuria demokratiją Moldovoje sėkmės. E, partinė Priklausomybė manęs nedomina. Man svarbu, kad turėtume gerus partnerius ateityje. Me señalan que el señor Papadopoulo ha levantado la tarjeta azul. No sé si, si lo... Mačiau, kad ponas Papadopoulos bandė kelti mėlyną kortelę. Ar tai reiškia, kad norėtumėte pasisakyti per spontaniškus pasisakymus, ar turite klausimą ponui Syvietas? Atrodo, kad per spontaniškus pasisakymus norite pasakyti. Gerai. Tada dar kartą primenu kolegoms, kad milinoji kortelė yra naudojama tam, kad galima būtų užduoti klausimą kalbėtojai Na, o dabar paskutinis sąraše ponas Kukan. Taigi, dvi minutės ponui Kukan. Ačiū pirmininkė, komisarė, kolegos. E, poslinkiai Moldovoje e, rodo, rodosi daug žadantis ši šalis gali tapti pavyzdžių mums visiems, ji, ga, ji gali tapti pavyzdinė ES komisijos politikos e, dalyve. Mes matome, kad dabar atsirado demokratinė perspektyva Moldovos piliečiams. Tačiau vidaus politinė situacija yra neigiamai paveikta po e, nesėkmingų politinių reformų ir e, dėl nesėkmingo referendumo. Reikia tikėtis, kad rinkimai bus sėkmingi. ES turėtų aktyviau kalbėti apie Moldovos pažangą. Kitą savaitę, pirmadienį, taryba priims sprendimus dėl ES pozicijos Moldovos atžvilgių. Reikėtų tuo metu pabrėžti, kokius pažangius žingsnius padarė Moldova ir dar svarbiau, e, taryba turėtų pradėti kelią link e, vizų režimo panaikinimo Moldovai, bet pasižiūrėsime, kaip viskas vyks. Daug kas priklauso nuo rinkimų Moldovoje rezultatų. ES turėtų uh, pozityviau žiūrėti į Moldovą. Mes turėtume kur kas aiškiau kalbėti, kad remiame proeuropietiškas jėgas, kurios egzistuoja Moldovoje. Moldova turėtų tapti e, suvienytos Europos šeimos dalimi ir reikia įtikinti Moldovą, kad tai yra geriausia jos ateitis, ateities pasirinkimas. Dėkuoju. Visi užsirašę pasisakė, dabar spontaniški pasisakymai. Septyni yra norintys pasisakyti, suteiksiu žodį visiems septyniems ir suteikiama jums neilgiau kaip vieną minutę kalbėti. Pirmiausia, ponė Andrikienė. Ponas pirmininkė, Moldova nuėjo ilgą kelią po Molotovo Ribbentrovo pakto, kuris padaino Europą į įtako zonas ir Moldova tapo Sovietų sąjungos dalimi. Šiandieną Moldova yra nepriklausoma šalis. Tiesa, ji patiria daug problemų, bet tuo pačiu metu tai demokratinė šalis žengianti e, Europos integracijos keliu. Šiandieną norėčiau paskatinti visas šalies politinės jėgas, demokratinės politinės jėgas visas etinės bendruomenės, vengti nebūtinos konfrontacijos ir koncentruoti, e, koncentruotis ties reformomis, siekiant, e, kad šalyje būtų pasiekti Europos integracijos tikslai. Dabar Padnestrė, ji turėtų išlikti svarbių mūsų darbo tvarkės klausimų. Vokietijos kanclerė Angela e, Merkel, kitų šalių politiniai lyderiai e, daug dėmesio skiria sprendžiant šį išaltą konfliktą ir aš e, esu jiems dėkinga. Dėkuoju dabar ponas Paško. Ačiū ponė pirmininkė, komisarė Fulė. Moldova yra paskutinė ne, yra iš, viena iš šalių, kuri pirmiausia turėtų prisijungti prie ES. Akivaizdu, kad ji stengiasi, gyvendina įvairiausius reikalavimus. Netrukus įvykdysiantis rinkimai paspartino reformų procesus, es į tai teigiamai sureagavo, abi pusės reiktų pasveikinti. Vidinės reformas ir es atsakas uh, turėtų pasiekti visišką persilaužimą anksčiau, o ne vėliau. Žinoma, panestrės konfliktas lieka neišspręstas, reikia tęsti diskusijas šio klausimu. Potsdame per Rusijos-Vokietijos viršūnių susitikimą ir per trišalį Prancūzijos-Rusijos-Vokietijos susitikimą Dovilė apie tai buvo kalbama ir tai gerai. Taigi reikia mums uh, pakviesti kuo greičiau paskutinę romaniškai kalbančią valstybę į Europos Sąjungą. Recuperar su funcionamiento. Gracias, señor Pascu. Tiene la... Ačiū, nepavyko paleisti laikrodžio matuojančio. Kalbėjome laiką dabar ponas Melceris. Ačiū, ponė pirmininkė. Kosova ar Bosnijos Bosnijos problemos mums atrodo lūpi ir labiau nei Moldavijos, o Moldavija jau yra senai mūsų kaiminė ir reiktų tarpininkauti, sprendžias šios mm, valstybės e, problemas. Gaila, kad es tarpininkavimą Moldavija dėl panesrės atmetė. Manyčiau, kad pagrindinė e, šios šalies problema tai yra posovietinis e, ekonominis chaosas. Akivaizdu, kad Padnestrė su Rusijos palaikymu E, sužlugdė Moldavijos ekonomiką, nes ji gali savo gerovę grįsti tik žemės ūkio produkciją. Tikėkime, kad naujieji rinkimai vyks skaidriai ir taip pavyks išvengti naujų neramumų ir santykių su Rumunija paaštrėjimo. Ačiū. Gracias, señor presidente. Dėkui, pirmininkė, ponė komisarė. Aš turėjau galimybę stebėti e, rinkimus Moldovoje ir kai kalbame apie politinių partijų atstovus, e, matome, kad e, vyrauja valia siekti pokyčių. Opozicijos atstovai atvykę čia į Europos parlamentą yra sakę, kad jie aktyviai sieks e, narystės Europos Sąjungoje. E, Ta pati išgirdo ir užsienio reikalų komiteto nariai nuvykę į Moldovą. E, Uždniestrės problema yra labai sudėtinga ir čia turėtume paremti Moldovą, jai sprendžiant šią problemą. E, yra problemų ir dėl migracijos. Taigi, ponė komisarė, bet kokia parama Moldovai būtų labai naudinga. E, žodžio prašė taip pat ponas Parnjo, bet dabar nematau jo salėje. Gal įvyko klaida, o gal jis išėjo. E, ponas Piriliu dabar. Dėkoju. Pereitą savaitę Kišiniove ten viešėdamas E, kultūros ministerijoje kalbėjausi apie Moldovos integraciją į ES, ypač kultūros srityje. Man e, patiko e, pasiryžimas Moldovoje siekti šio tikslo, ypač per įvairiausias iniciatyvas tame tarpe, sukuriant žurnalistų rengimo centrą, e, vykdant energetikos projektus ir taip toliau. Ir iš tikrųjų mes tikimės, kad artimiausioje ateityje Moldova galės integruotis į ES. Pirmininkas nutraukė kalbėtoje, dėkoju ponui Pirylo, ponas. Brons. mes atveriame narystę vis daugiau e, rytų neturtingų valstybių. Ir tai vyksta tų valstybių, kurios neto įmoka į biudžetą sąskaitą. Vizų režimo palengvinimas, sakoma, mums nieko neturi bendra su migracija. Turime galvoje legali migracija, bet su nelegale migracija tai turi labai daug bendro. Taip pat, žinoma, narystė gali tai šaliai reikšti tam tikrą darbingų žmonių nutekėjimą. Nuo 1991 metų Moldova atgavo savo nepriklausomybę nuo Sovietų sąjungos. Ar nori ji vėl savo nepriklausomybę atra, at, e, prarasti šį kartą Europos sąjungai? Punto final de este, de este debate, dando... Dabar galutinė diskusijos dalis. Suteiksiu žodį komisijos nariui Fiuliai, kad jis sureaguotų į išsakytas narių pastabas. Prašom. Labai vertinu šią diskusiją. Ir norėčiau padėkoti Jums už ją. Taip pat labai džiaugiuosi, kad parama ir žinia pasiūsta iš šių garbių rūmų yra labai vieninga. E, Moldova išgyvena esminio lūšio laikotarpį. ES turi padėti Moldovos vyriausybei kaip galima daugiau pasiekti gyvendinant ambicingą reformų programą vykdoma per pastaruosius metus reformos, kurias remiame, be išinčių yra susijęs su labai plačiais tikslais numatytais ES Moldovos veiksmų plane. Tai yra labai svarbus dalykai Moldovos Respublikos ateičiai. Daugeliu atveju, e, įskaitant e, rugsėjo 30, kaip taip vadinama Moldovos draugų grupė apsilankė e, Kišiniove, ponas Vasinas apie taip kalbėjo, mes išreiškime paramą Moldovai ir pasakėme, kad Moldova turi siekti sutaik, sutaikyti savo visuomenę, atkurti vientisumą šalies. Respublika, Moldovos Respublika žengia teisingų kelių ir aš tikiuosi, kad mums pa, kad pavyks pasiekti būtiną politinį kompromisą, kad būtų galima išlaikyti ryštą įgyventi problem, e, reformas. Mes savo ruoštų ir toliau remsime Moldovos piliečius ir teiksime būtiną išorės pagalbą reformoms. Mes tęsime savo paramą tam, kad Moldova tvarumo testą sėkmingai įvykdytų per ateinančius parlamento rinkimus. Aš taip pat nuoširdžiai tikiuosi, kad po šių rinkimų mes pamatysime e, Moldovoje visai traukianti politinį procesą, kuris susitelks ties Europinė darbo tvarkė, sieks tolesnių transformacijų, kurios bus dėgiamos tiek Moldovos piliečių, tiek Europos, tiek Europos labui. Ačiū. Ačiū, ponė komisarė. Baigiame diskusijas pasakysiu